komisijos pareiškimas apie degalų kokybę reglamenčios direktyvos įgyvendinimą. Noriu paprašyti, kad komisijos narys Moidas pasisakytų komisijos vardu. Gerbiama pirminkė, e, gerbiminariai, komisijos narys Kanietė apgailestavo, kad negalėjo atvykti šios dienos e, posėdį tikiuosi, kad ilgos diskusijos apie skaičiavimo metodą, atskaitomybės reikalavimus pagal 7a straipsnį, e, kūro kokybės direktyvoje e, galiausiai baigsis ir tokiu būdu valstybės narės galės pradėti įgyvendinti 20 e, metų energetikos ir klimato priemonių paketą. Mes esame e, tikri, kad valstybės narės gali dėkti švelninančias priemonės tam, kad būtų užtikrinta, jog e, iki 10 metų 6 procentais bus sumažintas šiltnamio efekto dujų įsiskirimas iš e, kūro. Komisija pateikė atitinkamą e, pasiūlymą spalio mėnesį, bet aš suprantu, kad kai kurie parlamento nariai mano, jog e, pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas ir kad ir toliau bus naudojami plačiai įprasti šaltiniai ir kad tai nepakankamai gerai gyventa septinta kūro kokybės direktyva direktyvos straipsnį, kuris skirtas sumažinti emisijoms iš e, kūro, bet pasiūlymai yra skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog deramos priemonės būtų įgyvendos, kad būtų užtikrintas tas 6 procentų sumažinimas iki 20 metų. Komisija yra įsitikinusi, kad kūro kokybės direktyvoje ir šiltnamio efekto dujų tikslas gali būti veiksmingai gyvendinamas tiek uh, E, viduje, tiek užsienyje e, pagal šį komisijos naują pasiūlymą. Komisija Komisijos pasiūlymas, kaip taryba mano, yra subalansuotas, geras kompromisas, kuris užtikrina e, galimybę gyvendinti priemonės ir e, pakankamai gerai atsižvelgiamai suinteresuotų šalių nuomonę. Komisija taip pat vertins patirtį pagal direktyvos 7a straipsnį. Tai yra geresnio reglamentavimo e, programos dalis. Po 20 metų visi visi elementai bus žurnalizuoti, e, kurie bus skirti sumažinti šiltnamio efekto dujams transporto sektorėje bent e, tam, kad būtų galima užtikrinti, jog ES įgyventins savo bendrąjį tikslą 40 procentų sumažinti emisijas iki 30 procentų iki 30 metų.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 imasi labai didelių žingsnių e, ribodama klimato kaitą ir e, mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas. E, siekiant išsikeltų tikslų turime atsižvelgti į taip pat ir į pramonės interesus. Turime mažinti biurokratinę uh, naštą. Esame atsakingi už aplinkos apsaugą, bet tuo pat metu turime išlaikyti darbo vietas ir kontinento konkurencingumą. Komisijos pasiūlyme e, šie aspektai yra gerai subalansuoti. Noriu atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad balsuodami prieš šį kompromisinį pasiūlymą jie pasmerks rizikai penkių metų darbui. E, šis pasiektas sutarimas yra ilgo dėrybinio proceso pasiekmė. Pagaliau galime pradėti rimtai dirbti siekdami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo. E, ataskaitas apie tokį sumažinimą turi teikti operatoriai, tačiau E, sunku sukontroliuoti tų e, operatorių patikimų duomenų autentiškumą. E, taip pat reikalavimi sertifikatai operatoriams uždeda pernelyg didelę administracinę naštą. Ir Šia prasme, operatoriai, kurie nenori importuoti degalų, pavyzdžiui, iš Kanados, atsiduria nepalankioje, nekonkurencingoje padėtyje. Mano manimu, e, vidurkio nustatymas yra mm, geras būdas e, tokių priemonių veiksmingumui nustatyti. Todėl turėtume pritarti komisijos pasiūlymui, nes jį atmesdami mes e, galime pakengti 6 procentų mažinimo tikslo pasiekimui. Pas Groti, ačiū, vyko įdomi diskusija dėl degalų kokybės direktyvos aplinkos komitete. Ką tik buvo paminėta, kad nustatytos ribinės vertės yra realistinės. Jeigu nuo 11-14 metų 40 procentų sumažinamas tos ribinės vertės, tai turėtume krūptelėti ir pasvarstyti, kokia to priežastis. Ar čia daro įtaką aplinkos politikos aspektai. Manau, kad ne, manau, kad tai susiję su dėrybomis dėl laisvos prekybos susidarimo. Galiu tik įspėti, jeigu ir ateityje, tai kartosis, kad e, bus siūloma priimti tinkamus įstatymus aplinkosaugos rytėje, komitologijos procedūros metu e, jų nuostatos bus taip sušvelnintos, tai mes paprasčiausiai tarptautinėse darybose tapsime pajokos objektu visa Europos Sąjunga. Taigi arba turime sutelkti pastangas ir pareikalauti iš komisijos tinkamo pareiškimo dėl kompromiso ir aš džiugiuos, kad komisijos atstovų šiandien salėje yra, tačiau tikėjusi kitų komisijos atstovų, su kuriais būtume galėję diskutuoti. Aš pageidaučiau, kad komisija mums pristatyti savo aiškę poziciją, nes tokiu būdu mes dabar turime galimybę tik tai pritarti arba nepritarti, labiau esame linkę nepritarti, nes ateitie derantis dėl laisvos prekybos susitarimų Jeigu dabar patvirtintume šį pasiūlymą, tai būtų aišku signalas visiems, tar, visiems tarptautiniams partneriams, nes jeigu nustysime tokį standartą, tai bus aišku signalas lobistams, kad reikia tik padėti daugiau, įdėti daugiau pastangų ir tikslai bus pasiekti. Taigi, e, politinių požiūrį šis pasiūlymas yra paprasčiausiai įžulus ir taip įžūliai per pastarosius metus pakeisti ribinės vertės e, tikrai yra neįtikėtinas akiplėšiškumas. Dabar ponė Gerling, dvi minutės kalbės. Čia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Kriotė sakė, kad galime sakyti tik tai ne. Na, e, šis sprendimas e, dėl e, kokybės direktyvos yra numatytas pagal reglamentavimo procedūrą su tikrinimu. Kitaip sakant, kad toks sprendimas turi būti pagrystas ir prieštaravimas turi pagrystas, pagrystas e, tam tikrais e, pagrindais. Visų pirma, kad jis netitinka esminio teisės akto, e, kad e, netinkamai numatytas transporto degalų taršalų apskaičiavimo būdas. E, pagal e, trečią punktą teigiamas pagrindas nėra įrodytas. Aš pritariu komisijos pasiūlymai, e, pagal kurį valstybės narės turi atskleisti importuojamo kūro rūšis ir tipus. Tokios informacijos atsiekimas leis lengviau nustatyti ES e, iškasinio kūro krepšelio sudėtį. Toliau, kitas pagrindas e, atmetimui buvo tai, kad tai netitinka numatyto e, kovos su klimato kaita plano iki 2030-ųjų. Aš manau, kad tai taip pat netinkamas pagrindas. Kadangi ponas Krutė e, laukia kompromiso iš komisijos, manyčiau, kad geriau būtų Europos parlamentui judėti į priekį su komisijos dabartiniu pasiūlymu ir užtikrinti, kad per keletą ateinančių metų mes pasistumsime į priekį, o neliksime įsipainioję į tarp institucinius ginčius. Dėkui, dabar žodis ponai Gerbrandi. Dėkuoju, pane pirminkė. E, šį savaitgalį kaip tik grįžau iš Limos, kur įvyko klimato kaitos aukščiausio lygio susitikimas. Turiu pasakyti, kad man e, padarė didelį įspūdį e, apsisprendimas ir ryštas kovoti su klimato kaita. Bet taip pat paaiškėjo, kad mūsų laukia taip ir ateityje labai sunkus mūšis. Matyt, kad ryt ir poryt globaliai bus išmetama daugiau CO2. Todėl labai svarbu, kad valstybės kuo daugiau investuotų į mažai anglijas išmetančią ekonomiką. Todėl a, yra labai svarbu diferencijuoti tarp atskirų kūro rūšių, o įgyvenimo priemonė, to jau nebepadaro. Taigi e, Nigerijos labai tarši nafta negali būti e, taip pat traktuojama kaip švaresnis, e, švaresnė nafta. Būtent prieš tai ir pasisako degalų kokybės direktyva. Na, esu nusivylęs Europos komisijos šiandien padarytų pareiškimų. Aš e, laukiau e, daug didesnio e, ryšto įgyvendinant kokybės direktyvą. Po 2011 metų pasiūlymo, kaip jūs galite ginti visiškai priešingą pasiūlymą po to, kai taryba jūsų pirmąjį pasiūlymą atmetė. Visiškai nesuprantu, kaip galite ginti abu pasiūlymus. Absoliučiai aišku, kad mums reikia tinkamai nukreipti investicijas ir kad turime jas nukreipti tinkamą kryptimį. O padaryti tai galime tik tai tada, kai skatinsime valstybės būtent taip ir elgtis. Dėkuoju, ponai Gerbrandį. Dabar pusantros minutės žodis poniai Lopes. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo klausimo. Kaip gali būti, kad tarybos pasiūlymas uh, sutampa su tuo laikmečiu, kai vyksta dėrybos dėl laivosios priekybos su Kanada? E, todėl sutampa, kad to norėjo uh, naftos lobistai tam, kad būtų galima atverti kelią e, naftą e, importuoti iš Kanados bituminio smėlio laukų e, į mūsų naftos perdirbimo gamyklas. Deja, jūs nieko nedarysite prieš tokį importą, nesimsite jokių priemonių, tai labai rimta jūs nebandote sustabdyti tokios žalingos naftos naudojimo. Aišku, susidarimas su nafta e, atsisakys priemonių, kurios skirtos dabar mūsų piliečiams apsaugoti. Taigi toks yra e, pavyzdys mūsų elgesio. Taip, tai rodo, kaip mes e, gyvendame nuostatas dėl e, taupaus energijos e, vartojimo. Jeigu visos tokios priemonės, kaip dabar bus priimtos, tai reikės atsisakyti bet kokių priemonių skirtų veiksmingumui, našumui. Niekas nekontroliuos išlakų. Matome, kad dabar ekosistema labai kenčia nuo disbalanso visame pasaulyje ir turime galvoti, kaip užtikrinti tvarumą. Toliau ponas Eikau, keturioms pusė minutėms. Ačiū pirmininkė. Manau, kad mes e, girdime kad tie, kas priešinas šiam pasiūlymui, yra ne prieš kūro kokybės direktyvą. Mes labai giname tą direktyvą, nes manome, kad teoriškai tai gali būti labai e, veiksminga priemonė, bet tai yra problema, mes sakome teoriškai. Šiuo pasiūlymu komisija tarsi specialiai bando susilpninti direktyvą. Ir kolegė Julie Gerling sako, galima prieštarauti dėl teisinių motyvų. Jeigu pasižiūrėsime į poveikio vertinimą, kuriuo pagrįstas pasiūlymas, tai komisija e, tarsi specialiai e, atsisako vieno iš dalykų, kuris užtikrintų tą 6 procentų tikslą. E, tai yra skirtumas tarp skirtingų pašarų ir skirtingos priemonės ir komisija e, tarsi tyčia imasi tam tikrų priemonių. Ir tai labai įdomu. Jeigu pasižiūrėsime į poveikio vertinimą, e, kalbame apie geresnį reglamentavimą, o rytoj komisija pristatys savo programą dėl to geresnio reglamentavimo. Ir jeigu pasižiūrėsime į poveikio vertinimą, tai veiksmingiausi pasiūlymai būtų tokie, tas veiksmingiausias pasiūlymas būtų 11 metų pasiūlymas siūlymas. Apie tai kalbama komisijos poveikio vertinime. Tai kodėl komisija nesilaiko to poveikio vertinimo rezultatų ir 11 metų pasiūlymo. Visos vertės yra tos pačios dabar nurodės kaip ir 11 metais. Taigi pradėkime įsivaizduoti, kas iš tikrųjų slypi už viso to. Aš kaip ir Maties Grote galvoju panašiai, kad tai susijęs su kanadiečių lobistais. Gal visi iš jūsų sulaukėte elektroninių laiškų iš kanadiečių, kad pritartumėte šiam pasiūlymui. Dabar matome, kad tipai e, kūro nebebus diferencijuojami pakankamai gerai. Ir mes dabar e, giname tarsi kanadiečių lobistus, bet kanadiečiams, kurie galbūt klauso, noriu pasakyti, kad mes ne prieš Kanadą, mes norime, kad būtų skirtingas kūro tipas, skirtingai vertinamas, vertinami tipai. Vienas dalykas yra e, nafta įprastinė, Ir į tai reikia atsižvelgti taip pat ir mes turime daryti skirtumą tarp šaltinių kūro. Ir tai reiškia geresnis reglamentavimas. Tai ne prieš kūro kokybės direktyvą. Aš pritariu kolegai Gerbrant ir tikėjausi, kad komisija suprato, kaip viskas yra, bet komisija supranta, kad kūro kokybės direktyva ir metodologija yra svarbus dalykai ir tuos dalykus reikia išlaikyti. Bet komisija sako, mes peržiūrėsime, įvyks susitikimas, didelis suvažiavimas. Atsiprašau, mes norėtume išgirsti daugiau, kaip komisija, kaip komisija užtikrins, kad po 20 metų. E, pasirodys pasiūlymas, kad būtų deramai diferencijuojamas skirtingas kūras ir kad tie, kurie elgesi pažangiai, gautų tam tikrų paskatų, o kiti būtų e, nubausti. Kai kurie sako, kad mes dabar išmesime iš šiukšlių dėžę penkerių metų darbą. Ne, komisijos pasiūlymas tą padarys. E, dabar e, girdime tarsi tuščią pasiūlymą. Jeigu jums tikrai rūpi metodika, tai tada pasižiūrėkite į 11 metų pasiūlymą. Tai yra skirtingo kūrų rūšių e, diferencijavimas ir Reikia galvoti, kaip deramai suteikti tam tikras e, paskatas. Mes prieštaraujame pasiūlymams ir komisijai, jeigu noriu pasakyti, kad jeigu jūs nieko daugiau nepasiūlysite, tai mes tikrai balsuosime, kad ir suskaudama širdimi prieš šį pasiūlymą. Toliau ponas Pedičini pusantros minutės. Grazie, grazie prezidente. Io avallo tutto quanto è stato detto. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš e, galėčiau e, pritarti su tuo, ką, ką tik sakė ponas Eckhart, bet e, ne visos jėgos vien ir ne visos medžiagos e, vienodai kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Pažiūrėkite į skalūnės dujas, e, į e, Kanados pavyzdį, e, kur e, bituminėse smėlynuose kai kurių e, kenksmingų medžiagų kiekiai išaugo šimtais ir tūkstančiais kartų per mažiau negu dešimt metų klinikiniai tyrimai įrodė, kad E, arti tų taršos šaltinių gyvenantys žmonės daug dažniau yra paveikiami įvairių sunkių lygų, tokių kaip leukemija. Dauguma iš jūsų e, kolegų buvote išrinkti tam, kad gintumėte piliečių teisės ir aplinką. Kaip e, įmanoma komisijai šiuo atveju elgtis taip, kaip ji elgesi iki šiol? Dvi minutės e, ponui Jalk. Pirmininkė kolegos, kovojimas su klimato kaita, siekiama sumažinti CO2 emisijas ir tai yra didžiulių pasaulinių diskusijų e, dalykas kaip kad vyko Limoje, matėme Limoje susitikimą, kuris pasibaigė šį savaitgalį. Bet kai kalbame apie rimtesnius dalykus, tai diskusijos tampa tarsi kur kas e, sudėtingesnės. E, aš galiu ironiškai kalbėti, kad e, Limoje tarsi matėme meksikietišką ar peruvietišką e, paprastumą. Buvo kalbama ilgiausiai apie besprasmius dalykus, apie e, teisinius dalykus, ar e, reikia priimti kokį nors teisiškai saistantį dokumentą ar lankstesnį protokolą, atsižvelgiant į besvystančias valstybės. Ir dabar matome panašius dalykus susijusius su šiuo pasiūlymu. Komisija pasiūlė penkis e, didelius elementus e, skaičiuo, e, skaičiavimuose, kurie užtikrintų, kad bus sumažintas šiltnamio efektų dujų emisijos e, pasiūlymui priešinasi kolegos Debrandy ir Eikhut. E, atsirado dvi tarsi stovyklos, kur viena pasisako prieš, kita už, bet reikia galvoti apie ne tik apie tam tikrą šališką politiką, bet ir apie politinius, ekologinius dalykus. Mes taip pat matome, kad atsirado Šiaurės Amerikos tam tikri interesai. E, apie tai pasisakė Kanados e, gamtinių išteklių ministras. Jis e, nori, kad būtų toliau e, naudojami įprastiniai šaltiniai ir jisai pasikliauja tarptautinė priekyba jos nuostatomis, kad galėtų ir toliau tęsti e, tokią praktiką. Dabar matome, kad tie, kurie prieštarauja pasiūlymui, bando sutelkti pagal 106 straipsnį, pagal sutelkti parlamentinę daugumą, bet jie tampa vis mažiau populiarūs, turbūt vien ir, ir reikia galvoti, kas iš tikrųjų būtų geriausia, kokia būtų geriausia išeitis. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narė degalų kokybės direktyva tikrai nerveiksmingai įgyvendinama, jos nuostatos yra grėsmingai sušvelninamos, pritariu kritikos žodžiams ir klausimams, kodėl jūs taip pakeitėte anksčiau pasirinktą kryptį dar prieš kurį laiką jūsų atlikti vertinimai ir jų rezultatai rodė, kad bituminis smėlis žymiai blogiau e, įtakoja klimato kaitą nei kitos kūro rūšis, aš manau, kad tikrai bituminio smėlio sudėtis per tą laiką nepasikeitė, pasikeitė jūsų politinės nuostatos ir mes negalime šiam pasiūlymui pritarti, jau lab, kad neaišku, kodėl turėtume taip daryti. Puikiai žinome, kad e, e, labai daug kūro yra sunaudojama transporto srityje ir e, prieš kelis metus matėme, kad taršios kūro rūšys bando prasibrauti į rinką, dėl to mes ir patvirtinome šią direktyvą ir manau, kad e, būtina atskirti geresnės ir blogesnės, taršesnės kūro rūšis, tokias kaip iš bituminio smėlio ir iš skalūnų išgaunamas. Ir manau, kad dabar politikai neturėtų nusileisti, lobistų įtaką mes matėme ir jautėme, tačiau jeigu dabar sukursime precedentinį atvejį, tai taps pavyzdžių kitiems ir mes negalėsime vykdyti politikos naudingos klimatui, o tik tai tarnausime įvairiems interesams ir parlamentas taip neturėtų elgtis. Aš manau, kad tas kūro rūšių atskirimas gali vykti pakankamai paprastai interneto eroje gyvendami galėtume tą e, puikiai padaryti ir šiuo atveju mes tikrai neturėtume kurti precedentos, švelnindami savo politinės pozicijas. Ačiū ponas Torvisas pusantros minutės kalbės, ačiū ponė pirmininkė. Jau komisijos darbinis dokumentas atitinka e, tą dokumentą, kuris neseniai buvo paviešintas, tai skaitant trečiąjį punktą, e, kuriame E, yra pažadama vykdyti į ateitį nukreiptą kovos su klimato kaita politiką, tačiau šis pasiūlymas yra nukreiptas į praeitinę į ateitį. Maždaug prieš aštuonis metus ES e, nusprendė, ruoždamasi Kopenhagos konferencijai, patvirtinti klimato kaitos ir energetikos paketą kūro kokybės direktyva yra vienintelis šio paketo dokumentas, kuris dar nėra įgyvendintas, turint omenyje, kad 2020 e, jau ne už kalnų ir rengiamės Paryžiaus konferencijai, kuri vyks kitais metais. Europai būtina sklandžiai ir e, rimtai gyvendinti direktyvos nuostatas tam, kad galėtume ir toliau pasaulio mastu tapti netaršiausią E, visuomenė. Todėl mes e, turime užtikrinti tinkamą ir tikslę atskaitomybę, apskaičiuojant taršos e, mastą. Europa jau dabar mm, neįgyvendina savo investicijų užmojų siekiant mažinti taršą, todėl šis teikiamas pasiūlymas tikrai nepadės spręsti dabartinių problemų. Ačiū ponė Ryt, dabar kalbėsiu vieną minutę. Dėkui, džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad nors kartą e, paprasti žmonės e, gauna naudos iš tarptautinių įvykių. E, naftos ir dujų kaina krenta. Tai todėl, kad JAV ir Kanada atveria naujus. E, degalų šaltinius. Ir tai reiškia, kad mes mažiau priklausomi nuo nestabilių valstybių ir režimų. Degalų e, kainos ir jų mažėjimas yra labai gera žinia paprastiems žmonėms. Tačiau e, tai nėra paranku žaliesiems, kurie nori e, užkirsti kelią tokiems įvykiams ir e, pasipriešinti susitarimams, kurie būtų naudingi mokesčių mokėtojams. E, mes jau dabar e, kalbame apie bendrąją valiutą, kurios pasiekmes yra labai žalingos milijonams žmonių. Tai nieko bendro neturi su kova su klimato kaita, ypač kai per pastarsis keletą metų apokalipsinės prognozijas klimato kaitos atžvilgių nepasitvirtino. Pana Šanį. Dėkoju, ponė pirmkė, pritariu kolegoms, kurie šioje ilgoje diskusijoje, kuri tęsiasi jau daugiau kaip penkeri metai sako, kad e, šis komisijos pasiūlymas labai skiriasi nuo ankstesnio. Aš manau, kad per visą laiką e, buvo tam tikrų momentų, kai lobistų grupės e, darė įtaką kompromisui, o nevyriausybinės organizacijos buvo paliktos nuošaliai. E, tikrasis sprendimas e, nėra vien tik tai šios e, degalų kokybės direktyvos įgyvendinimas. Tikras sprendimas yra pasiremti ne vien tik tai iškastinių kurų, bet naudoti tuos šaltinius, kuriuos randame žemės paviršiuje. Toliau ponia Katrin Bierder. Tikrai apmaudu, kad komisija savo pasiūlymų susilpno reikalavimus, e, tai susijęs su bituminiu smėliu, nes išvelgiama į Europos parlamento keletą e, rekomendacijų, kuriuose kalbam be skirtingų kūro šaltinių skirtingą traktavimą. Taip pat komisija nesilaiko savo pačios poveikio vertinimo rezultatų. E, dabar e, emisijų tiek pat buvo, bus priskirta bituminio smėlio naftai kaip ir kitų tipų naftai. E, ir tai neigiamai atsilieps skaičiuojant realias emisijas bus plačiau naudojamas nešvarus bituminis smėlis ir tai reiškia, kad e, iki dešimtųjų metų labai didelė dalis kūro e, atkeliaus iš to e, bituminio smėlio iš Kanados. Reikia galvoti, kas bus su direktyva po dvidešimtųjų metų. Mes turime e, pirmiausia atsižvelgti į naftą išgaunamą iš bituminio smėlio, kuri yra labai tarši. Jeigu mes norime rimtai kovoti su klimato kaita, tai reikia rimtai žiūrėti į emisijų mažinimą transporto sektorėje. Mes tą galėsime padaryti tik tai tada, kai žinosime, ką iš tikrųjų deginame. Dėkuoju, ponia Bierder. Toliau pasakys ponia Lauristin. Vieną minutę prašom. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į kitą šios direktyvos aspektą. Jisai susijęs ne tik su Kanada, bet ir su uh, kūro gamintojais uh, Europoje, kurie bando rasti būdų, kaip uh, užtikrinti, kad kuras bus palankesnis aplinkai. Uh, Estija plėtoja. Mm, naktingųjų skalūnų gavybą, mes bandome užsitikrinti mažiau taršius produktus, o direktyva skatina rasti alternatyvius būdus taip pat. Mes žinome, kad rytinėje mm, Estijos dalyje darbuotojai dirbantis šioje pramonėje yra Rusijos mažumų, rusų mažumos atstovai. Jie atmeta šią direktyvą, bijomasi, kad toje srityje nedarbas dvigubai išauks jeigu bus įgyvendinti pasiūlymai. Ir e, žinome, kad teritorija Estijoje ši labai jautri, tai yra teritorija prie Rusijos sienos, Rusija elgesi vis agresyviau e, Baltijos jūroje. Reikia, kad atsižvelg, būtų atsižvelgta į tuos dalykus ne tik į aplinkosaugos problemą, bet ir socialinius ir galbūt karinio pavojaus dalykus. Ačiū pirmininkė, aš gal jaunas ir naivus, bet aš tikiu šviesių rytojumi, todėl man labai uh, apmaudu matyti, kad per keturis metus padaryto darbo pažanga komisijos e, tiesiog sužlugdoma. Iš tikrųjų, komisija atima paskatas iš tų, kas nelabai galbūt sėkmingai dirba dirbti sėkmingiau. Bet mes turime tikėti, kad yra galimybė uh, E, veikti veiksmingiau. Mes nesiekime uždrausti įvairių kūro rušių, bet mes sakome, kad mums reikia motivuoti pramonė siekti pažangos. Aš bijau, kad e, dabartinė komisija būtent to ir nedaro. Iš tikrųjų, dabar yra keletas failų svarbių aplinkosauginių požiūrių, kurie greičiausiai bus atsiimti, bet galbūt komisija paneigs visą tai. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kaputo yra kitas kalbėtojas minutė. Ačiū, ponė Minkė. Europos komisijos siūlymas dėl komunikavimo priemonių kalbant apie mūsų minimą direktyvą, yra, turi daug spragų. E, todėl iš tikrųjų nėra žinoma, kiek yra iš metalų patenkama į atmosferą. E, teršiama stipriai, dažnai neatsispindi realų skaičiai Ir dažnai, kaip jau sakiau, nu, mažesnės vertės yra nurodinamos, kalbant apie taršą. Europos komisija yra pateikusi siūlymus, siekiant įgyveninti direktyvą dėl kūro kokybės. Ir tas siūlymas atrodo visiškai logiškas. Tačiau turime nepamiršti ir bendro konteksto, kuris E, apima šią direktyvą, tai pirmiausia yra energetikos saugumas. Kai atsižvelgėme į Rusijos Ukrainos krizę, e, negalime ne, nepaisyti šitų dalykų. Europos komisija turi dirbti toliau ir skatinti tokį kūrą, kur pasitelkiamos naujos technologijos kur gerinamos jų e, to kūro savybės aplinkos saugos požiūrėčių. Pone Maisne, paskutinė kalbėtoja frakcijos vardu minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. mes turėtume mažinti 6 procentais e, tų, tų, tų išmetalų lygiai kaip nurodyta. Komisija nurodo, kad e, tikslai nebuvo pakankamai plataus užmojo. Buvo kalbama apie penkių metų laikotarpį, poveikio vertinimą ir panašias priemonės. Galbūt uh, tankis kiekvienam kūrui taip pat turėtų būti tas parametras, į kurį atsižvelgiama. Man rengisi, kad yra tokių argumentų, kuriuos reiktų išklausyti čia. Pirmiausia, ES konkurencingumas. E, taip pat reikėtų atsižvelgti į importuojamo kuro kiekį. Ir reikia išsiaiškinti, kokį poveikį tai turės mažoms ir rutinėms įmonėms. Man tai atrodo daug svarbiau negu didžiosios įmonės. Tad norėčiau, kad komisija čia pateiktų atsakymų į man kylančius klausimus. Regisi tie plataus užmojo tikslai nebebus pasiekti, bet juk Europa turbūt ne šito norėtų. Ačiū ponia Maisner, sako pirmininkė, o dabar. Uh, pasisakymai pagal e, pas, laisvo pasisakymų procedūrą, ponė Flašikova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, labai svarbu visiems dėti pastangas, siekiant mažinti šiltnamio efekto su, sukeliančias dujas ir patikimą į atmosferą. Turime strategijas 2020 ir e, yra parengta direktyva, kuri galėtų būti naudinga Ir ta direktyva galėtų būti signalas tų pastangų, kurios galėtų turėti didesnį efektą. Direktyvoje turi atsispindėti reali situacija, turi būti keliami realistiniai tikslai. Manome, kad neturėtume laukti, kol esama padėtis dar labiau pablogėjęs. Komisija turėtų pasiūlyti tokią poziciją, kurią Europos parlamentas galėtų uh, paremti ir nereikėtų pasiduoti lobistinių grupių spaudimui. Tie, kurie yra e, įsitraukę aplinkos apsaugos procesą, laukia jūsų sprendimų, jie nori kitos kartos kūro, jie už tai pasisakė ir norėčiau, kad komisija pateiktų aukštos kokybės ataskaitą. Ačiū. Kolega Jakovic, prašau. Dėkoju. Komi... Komisija turėtų pateikti labai aišku pasiūlymą, remiantis pagrindiniais elementais ir pagrindiniais tikslais, tai yra kova su klimato kaita. Na ir be jokios abejonės tai, kas yra labai svarbu, tai yra vartotojų apsauga. Štai pavyzdžiui, Kai kalbame apie čipsus, apie šokoladą, tai tuomet kalbame apie vartotojo apsaugą. Na, o degalus naudoja taipogi visi ES gyventojai. Aš manau, kad čia reikėtų siekti žaliosios ekonomikos. Tačiau čia dabar, jeigu pasisuko kalba apie Estiją, tai tokiai ekonomikai reikia pagelbėti ir dabar dėl kažkokių tai specifiškumų negalime žmonių e, palikti bedarbystėje. Pirmininkė, ačiū dabar žodis panai Andersen. Ačiū. Man atrodo, kad labai daug veidmainiaujame šiame, šioje diskusijoje. 94 procentai ES e, transporto sektoriaus priklauso nuo E, tradicinio kūro. Ir e, dabar mes kalbame to pačiu apie tai, kaip siūlomos priemonės yra nepriimtinos. Labai daug skiriama dabar pastangų alternatyvaus kūro paieškoms, bet vis dėlto tokios progresyvios priemonės, kaip šie siūloma, yra atmetamos. Ypač 44 konstatuojamoji dalis e, kūro direktyvos. Iš tikrųjų, turi būti užtikrinta minimali aplinkos apsauga, kiek tai susijęs su kūro kokybė. Mes iš tikrųjų turime susikaupti ir pritariu socialdemokratų frakcijos kolegoms ir daugeliu kitų. Ačiū toliau, pane Kalas. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, labai svarbu prisiminti, ko mes siekiame. Siekiame sumažinti CO2 išmetamą kiekį. Estija iš tikrųjų yra skalūnų dujas, dujas naudojanti šalis. Taigi, jeigu komisijos pasiūlymas būtų atmestas, tai iš tikrųjų keltų riziką investicijoms ir dar padidintų taršą, o ne ją sumažintų. Turime prisiminti ir mūsų energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Jeigu pasiūlymas būtų atmestas tai ir darbo vietos ir investicijos būtų perkeltos iš Šiaurės Estijos į Rusiją ir kiltus politinio nestabilumo pavojus. Aš nemanau, kad jeigu komisijos pasiūlymas bus atmestas, tai mes pasieksime reikiamų rezultatų. Ačiū. Norėjau padėkoti. Iš tikrųjų, Šioje diskusijoje svarbu kalbėti štai apie kokius elementus. Pirmiausia, man atrodo, kad mes labai daug dėmesio skiriame tik kūro kokybei. Bet aš manau, kad lygiai tiek pat dėmesio turėtume skirti e, kūro tiekimo užtikrinimui, užtikrinimo saugumui. Taigi svarbu kalbėti ne vien apie kokybę, bet ir apie apsirūpinimą. Ir dėl ES turi turėti bendrą politiką Tokia politika, kuri e, teiktų dėmesį ne vien kūro kokybei, bet ir e, apsirūpinimui. Iki 2020-ųjų numatoma didinti lėšas skirtas moksliniams tyrimams ir naujų technologijų dėgymams. Aš manau, kad e, skiriant tas lėšas būtina stipriai akcentuoti tuos mokslinius tyrimus, kurie padės sumažinti mm, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą. Ačiū. Ačiū, ponas Zemke, nors aš jums nesuteikiu žodžio, bet jūs pasisakėte. Bet jūs buvote mano sąraše. Tai dabar einame toliau žodis ponui Ferreiriui. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pateiktas Pasiūlymas dėl degalų kokybės yra labai prieštaringas. E, todėl, kad tai prieštaroja komisijos kalboms dėl klimato kaitos, dėl perimo prie mažai CO2 vartojančios ekonomikos. Na, jeigu mes jau norime naudoti e, konvencinius, konvencinius degalus, e, alternatyvius degalus, tai reikėtų atsargiai tai daryti, nes pirmiausia reikia sumažinti CO2 iš metalų kiekį. Nereikėtų pamiršti, kad tie tradiciniai, konvenciniai ištekliai nėra neišsenkantis. Reikia numatyti perėjimą prie kitokių degalų rūšių naudojimo. Taigi iškastinis kuras turi būti naudojamas labai išmintingai ir saikingai. Ir ko gero šio pasiūlymo dėka nepavyks pasiekti šio tikslo. Jeigu pasižiūrėtume į protokolą dėl išteklių, Ipsalos Lisbonos protokolą, tai reikėtų pirmiausia atsižvelgti į tų retų išteklių e, tinkamą naudojimą. Ačiū panamoji. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad Europos lygiu ši direktyva turėtų iš, uždrausti netgi iškastinį kūrą. Aš štai, pavyzdžiui, konkrečiai apie vieną regioną noriu pakalbėti, apie Sardiniją. Yra e, viena e, naftos perdirbimo įmonė, kuri rengiasi e, skalūnų alyvą naudoti. Na, aš manau, kad čia pirmiausia reikėtų kalbot, galvoti apie aplinkos apsaugą, nes Sardinė labai pažeidžiama ir turistinė šalis. E, Pirmininkė, ačiū. Dabar sąrašas baigiamas kalbėtojų. Žodis komisijos atstovui. Uh, Pone pirmininkė, ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū už šią diskusiją. Galėčiau tik pakartoti tai, kad šiame, uh, šiame pasiūlyme atsispirti atsispindintis pasiūlymai bus, pasiūlyti, bus pateikti mūsų siūlyme, kad pasieksime tą 6 procentų siūlymą sumažinti naudojimų degalų e, kiekį ciklo metu. Ir kūro kokybės direktyvos tikslas yra ne atbaidyti naudoti vieną ar kitą kūro rūšį, bet mes norėtume e, padaryti viską, kad būtų sumažintas šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimas į atmosferą. Uh, Mes jau esam kalbėję apie susitarimą dėl kūro atsargų naudojimo, dėl e, kokybės kriterijų iki 2020 metų. Ir be abejo, Arija Skanjeti komisaras e, rūpinasi aktyviai šiais klausimais. Ačiū ponui pirmininkė, ačiū ponui komisarui, sako pirmininkė. Diskusija šiuo klausimu yra baigta. Eisime prie kito darbo tvarkės klausimo o tai yra e, transporto sektoriaus veikėjų gera reputacija, jos reputacijos vertinimas. Floor to the Commission, Commissioner